Panas Urtasun. Dėkuoju, ponė pirmininka. Mes mm, matome, kad gėdingai palikti likimo valį tie, kurie pirmoje frontalinėje kovos su islamo valstybė, o to pasiekoje 7000 e, vaikų, pasak UNICEF, kurie kenčia nuo neteisėtos turkų invazijos, taip pat šimtai tūkstančių žmonių išvaryti savo mumų. Na ir tiesą sakant, tikrai gėda ir ES tai nieko neduos. Mes privalome pasmerkti Turkijos karinius veiksmus, o taip pat turime raginti, kad Turkija atsitrauktų, o taip pat būtų laikomasi tarptautinių taukų mandatas, pagal kurį būtų pradėtos daugiau šalės dėrybos regione, sutinkamai su Ženevos sustarimu, e, kuri pasutinkamai su saugumo tarybos atitinkama deklaracija. O taip pat turime siekti, kad po jungtinių tautų skėčių būtų siekiama sprendimo regione. Mes negalime uh, visiškai toleruoti Erdogano motyvų grįžti į šią zoną. Tai yra mūsų atsakomybės klausimo, nes e, pernelyg ilgą laiką stengiamės viską ignoruoti. Mes nesugebėjome priimti e, sprendimo, kuris apsirbotų naujų eks, ginklų eksporto licenzijų į Turkiją išdavimui. Mes turime siekti sustabdyti ginklų eksportą į Turkiją, jau kai yra išduotas licenzijos ir, ir leidimai. Europa, e, tiesą sakant, prastai pasirodė dėl pragmatizmo ir dabar turime reaguoti, nes humanitarinė krizė taip pat yra mūsų atsakomybės dalykas. Dėkoju. Thank you, Mr. Vilimsky, for one minute. Ponas Vilimski, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ir vėl kalbame apie Turkiją ir vėl minime jos prezidentą Erdoaną. Šį kartą ne dėl to, kad e, e, reikėtų kalbėti apie trūkstamas spaudos žiniasklaidos laisvę ir panašius e, dalykus. Ne, mes dabar kalbame apie Siriją, apie viso regiono destabilizavimą. Tūkstančiai pralaimėtojų to konflikto tai ir vėl yra kurdu, kurdai, kurie nesulaukė jiems taip reikalingos tarptautinės e, bendruomenės paramos, e, jie neturėdami savo valstybės e, baisomis sąlygomis turėjo kovoti ir panašu, kad ir vėl galės Europos link keliauti laisvę išsipirkę islamo valstybės kovotojai bet pagaliau nutraukime Turkijos, sustabdykime Turkijos statusą kaip besiderančios dėl galimos narystės ES, imkime veiksmų ir pagaliau taip pat numatykime ir ginklų embargo. Embarga, nes tai, kaip yra dabar, yra netoleruotina padėtis ir negalime ir toliau e, bandyti nieko nematyti. Ačiū. Vieną minutę ponui Vaimers. Ačiū, ponė pirmininkė. Turkijos įsiveržimas į Siriją pa parodo, kokia yra čia sienos um, apsaugos uh, kontrolė, kokia politika vykdoma. Mes uh, nebegalime pasitikėti tuo, kas ten vyksta nebegalime kalbėti laisvai tą, ką norime, todėl kad bijome, jog Turkija atvers sienas um, pabėgėliams ir leisiems atkeliauti į Europą. Turime dabar aiškiai pasakyti, kas čia yra kaltininkas, kad Turkija pažeidė sustarimus, e, kad ji padidino terorizmo grėsmę savo operaciją sustiprino islamo valstybę, negalime sutikti ir su geografiniais e, e, teritorijų pasikeitimais ES ir negalime net to e, pasakyti, todėl kad nebeturime jokios kontrolės regione. Ačiū. Vieną minutę, ponai Arvanytis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Naujausi įvykiai parodo, jog aišku sustarimas egzistuoja tarp Trumpo ir Putino ir pagrindinis veikėjas čia yra prezidentas Erdoanas. E, čia tiesiog prie visko stiklo yra sudarama, kaip toliau viskas klosis, e, yra apsikeičiama sustarimo dalimis, tas už tą, tas už tą ir iki pat vakar 150 milijonų eurų vertės ginklų siuntos, 150 milijonų eurų vertės ginklų siuntos jau buvo e, patekusios į regioną. Taigi be ginklų embargo čia nieko nepasieksime. Yra ir klausimų, aišku, kylančių, iš kur gaunami kreditai vietoje. tiems ginklams įsigyti ir kaip bus su pabėgėlių srautais, e, kurių sulauksime, ar tiesiog e, nusiųsime raštą, jog apgailestaujame dėl to, kas įvyko, kalbant apie Turkijos ir ES sustarimą, ar užversime savo sienas. ES tampa visiškai ne, nekredibile, nepatikima tarptautinėje arenoje veikėja, panas tenant. Ačiū, pane pirmininkė. Tai, kas vyksta šiaurės rytų Sirijoje, priešta, prieštarauja humaniškumo m, mm, sampratai. Yra viskas paliekama islamo valstybės m, mm, kovotojų m, rankose. Nestabilumas e, sukeltas Erdoano e, režime buvo mūsų jau nekarta režimo sukeltas buvo mūsų nekartas merkiamas, tačiau mes buvome neišgirsti. Tie, kas užsimerkia prieš visą tai, kas vyksta, nebegali to daryti ir toliau, turėtų pažvelgti į veidrodį ir pažiūrėkite ir jūs į veidrodį ir suvokite, ką padarėte. Nes tiesiog po keleto metų galėsime grįžti prie viso to ir pasakyti, aš taip ir sakiau, kad tai bus. Dėkui, ponė, tokiame sudėtingame, sudėtingame, baisime konflikte, kaip Sirijoje nereikalingas nei vienas šalės krizės, nei įsiveržimai. Ir dėl Turkijos veiksmų sukeltas kančias, prarastas gyvybės, daug žmonių buvo priversti išvykti. Taip, tai taip pat labai naudinga islamo valstybei, nes sulaikyti į kovotojai galėjo pabėgti. Taigi Rusija taip pat gali padidinti savo įtakas šiame visame regione, nes po vakarykščio sočio susitarimo tai manoma, o JAV sprendimas pasitraukti iš Sirijos, o tai, kad ES veiksmų trūksta, atsirado vakumas, kurį užėmė Sirija, Turkija ir Rusija. Tai turės metų pasiekmių, nes mm, mes ir toliau esame svarbi įtakinga zona, nors nenorime to. Mes neturime apsiriboti humanitarnę pagalbą bei pagalbą atkūrimui. Mes turime sudaryti sąlygas sprendimams, užtikrinti prevenciją, turime būti daug aktyvesni. Na, o pasauliniai valdymo instrumentai kaip tarp kaip saugumo taryba, tiesą sakant, nedavė rezultato ir mes turime ambicingesnės, aktyvesnės gynybos politikos, o Sirijos atveju dėja to dar neparodėme. Ir nebe... dėkoju. One minute, madam Insir. Pone Insir, vieną minutę. Dėkuoju, panė pirmininkė. Mes matome, kad tarptautinė bendruomenė elgesi labai pasyviai tuomet, kai e, pažeidžiamos e, žmogaus teisės ir e, kyla visos šios problemos. Siena tarp Turkijos ir Sirijos turi būti prižiūrima tarptautinių pajėgų dabar, taikos palaikymo pajėgų. Tai, kas vyksta, yra invazija, kurios tikslas yra okupacija. Tai nėra paprasta karinė operacija. Aš buvau Kurdistane prieš kurį laiką ir e, vienintelis e, mano ten e, e su, su, sutikto kurdo Mohamedo e, trūkumas yra tas, kad jis yra kurdas. Ten vyksta e, genocidas prieš e, tam tikras etnės e, mažumas. Erdoganas nusprendė pradėti tą invaziją, mes su tuo negalime sutikti. Ponas Auštrevičius, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Komisijos nariai, kolegos, karinės jėgos panaudojimas nėra tinkamas būdas spręsti strategijos ir saugumo iššūkius. Priešingai, tai tik tai kelia naujų strategijos e, ir saugumo problemų. E, Turkija kovoja su kurdais, e, su siriečiais ir su savo piliečiais. Ir tai tik tai prisideda prie ir taip labai nukentėjusių e, e, žmonių kančių didinimo. Turkijos karinė invazija buvo bereikalinga, jungtinės valstijos e, nusprendė pasitraukti ir tai buvo labai nepalankus sprendimas, o Rusijos e, destruktyvūs veiksmai taip pat neprisideda prie padėties e, tvarumo. Mes turime reikalauti Turkijos atskaitomybės ir tuo pat metu daryti viską, kas įmanoma, kad būtų plėtojamas kritinis dialogas su Turkija. Kalbant apie kurdus, mes turime dėti pastangas, kad jų ilgalaikės kančios būtų palengvintos. Dėkuoju. Ponas Alfonsai, pusantros minutės. Pane pirmininkė. Rožavoje e, Turkijos e, invazija kelia esminės svarbos klausimų Europai. Visų pirma, tai susiję su stabilumo užtikrinimu e, e, šioje pasaulio dalyje. Kurdai prisidėjo prie to, kad būtų veiksmingai kovojama su islamo valstybė. Jeigu dabar yra puolami kurdai, tai iš tikrųjų puolamos jėgos, kurios kovojo su terorizmu. Toliau demokratinių vertybių klausimas, moterų e, teisės. Kurdistanas siūlo naują modelį visiems, visoms musulmonų valstybėms. Jų modelis labai skiriasi nuo tradiciškai musulmonų valstybėse e, egzistuojančio modelio. Toliau dabartinėme pasaulyje e, kuris yra vis pavojingesnis, mums reikia naujų sąjungininkų. O kaip ES e, galės turėti tokių sąjungininkų, jeigu ji sav, apleidžia buvusius savo sąjungininkus? Toliau e, diplomatinės ir ekonominės e, veiksmingos sankcijos. Turkijos apimtis, prekybos apimtis su ES yra labai didelis. Todėl mes turime taikyti atgrasančias sankcijas e, E, kurios turėtų poveikį pono Erdogano diktatūriniam režimui. Dėkuoju. Panas Madison, viena minutė. Dėkuoju. Aš e, sutinku su visais tais, kurie sakė, jog Turkijos agresija Sirijos šiaurės rytuose yra neprimtinas dalykas. Dėl sankcijų aš taip pat manau, kad mes turime reaguoti, tačiau kokias konkrečiai turime taikyti e, priemonės. Ekonominės sankcijos galbūt būtų veiksmingos, taip, tačiau tuo pat e, metu Turkija pastaraisiais metais šantažavo Europos Sąjungą. Turkija grasina atverti sieną jeigu ES nemokės Turkijai už e, migrantų sulaikymą. Mes e, neturėtume leistis šantažuojami. Regiono e, įvairios valstybės ir kurdai taip pat suvadino labai svarbu vaidmenį kovojant su Islamo valstybė. Aš tikiuosi, kad vis dėlto pavyks užtikrinti stabilumą. Panas Rusin. Ačiū, panė pirmininkė. Netoleruotina tai, kas įvyko, kad taikus koegzistavimas kurdų, krikščionių, jezidų ir Sirų savivalda, kuri buvo įsteigta Šiaurės Sirijoje, dabar yra sugriauta Turkijos karinės invazijos, kuri dar ir vadinasi taikos šaltinis. Daugybė žučių m, mm, aukų, e, daugybė žučių ir aukų pareikalavo kurdų kova su islamo valstybe, kurią jai pavyko įveikti. E, kur yra Europa visame tame, arba kur buvo Europa, tiksliau pasakius, kuomet JAV nusprendė atitraukti savo pajėgas, kai buvo palikti nuo šalyje sąjungininkai. Kelkime klausimą dėl sažiningumo. Jėgų santykis persislinko ir dabar reikia stiprios reakcijos, nes Turkija dabar mums grasina sulaužyti susitarimą dėl pabėgėlių. Arba kurdus e, atiduosime Erdoanui arba turime ką nors daryti pagal. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, e, praeis vos keliams savaitėms po susitikimo su Turkijos valdžios institucijoms e, atsakingas komisijos darbuotojas patvirtino, kad Turkija yra atsakingas partneris ir patvirtino, kad sutarimas tarp Turkijos ir ES tebe galioja. Ir šie pareiškimai tuo mat buvo daromi, kai e, Turkijos karinės pareigos ruošiasi įsiveržimai ir atrodo, kad Europos Sąjunga yra net pasiruošusi teisinti Erdogano kovą su turkais, nes tiesiog stengiamasi apginti Europą kaip tvirtovę, apginti mūsų sienas. Mes e, turime pasmerkti Turkijos įsiveržimą ir jos veiksmus prieš kurdų tautą. ES negali tapti šių žudinių pakalikę. Turkijos veiksmai turi būti sustabdyti ir mes turime uh, pas, panaudoti visą turimą įtaką ir daryti spaudimą tam, kad būtų nutrauktas šis karinis konfliktas. Thank you, Ačiū, pana Soneborn. Vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mėly kolegos, kuomet manęs dabar kas nors paklausė, koks mano darbas, ką aš veikiu, uh, pasakau, kad ką tik išėjau iš kalėjimo ir turiu susiorientuoti, nes pasakyti, kad turiu ką nors bendras Europos Sąjunga, man dabar nesinori, turint galvoje tai, kas vyksta, kuomet Europos Sąjunga leidžia su vokiškais ginklais žudyti civilius. Ir kai su Turkijos diktatoriumi neva reikia kalbėti kalba, kurią jis supranta, taip teigiama. Bet jeigu Erdoganas grasina mums trimis milijonais pabėgėlių, tuomet mes galime e, pagrasinti trimis milijonais turkų ir jų išsiuntimų iš Berlyno rajono Kreuzbergo, kurių yra tiek daug. Tokios priemonės e, taip pat e, atlaisvintų būstus, kitas problemas išspręstų ir manau, kad būtų visai naudinga apie tai pagalvoti. Mr. Lenars, one minute. Ponas Len, ponė Lena, Ponas Lenars, namte. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie konfliktą Šiaurės Sirijoje ir geopolitiką, tačiau ne vien, nes ir mūsų saugumui iškyla grėsmė. Tūkstančiai europiečių išvyko į Siriją tam, kad prisijungtų kaip kovotojai prie islamo valstybės. Daugelis žuvo, dar daugiau jų vis dar yra regione, kurdų e, kalinimo stovyklose, dabar atsidūrė laisvėje ir turime ką nors daryti. Kas nutiko pastaraisiais e, metais, e, mes siekiame numatyti geresnę sienų apsaugą atvykstančių į tas teritorijas mm, stebėseną, tačiau dabar ypatingos skubos tvarka turime veikti ir tas pasakytina apie ES institucijas, apie, Europos, apie Europolą, es valstybės narės, jos turi imtis veiksmų ir tai turi būti aukščiausias prioritetas. Mm, neretai galvojama mm, Turkijoje, jog pabėgėliai yra e, Europos e, problema ir mes turime ją vieni spręsti, tačiau turime galvoti apie pavojus, kurie kyla ir jų stengtis išvengti. Šią kolegį. Pane pirmininkė, mėly kolegos, vakar laimėtojų Erdogano ir e, Putino šypsenos rodė, kokie bailiai mes esame ir kaip viską apleidome. Mes visų pirma apleidome revoliucionierius, siriečius, tam, kad galėtume veiksmingiau nevakovoti su e, e, Islamo valstybė. O paskui apleidome taip pat ir mūsų sąjungininkus e, kurdus. Aišku, šiandien mes kritikuojame Donaldą Trumpą ir mes teisūs, tačiau ką mes patys darysime, taikysime sankcijas. Taip, tūkstantis kartų taip, tačiau kada? Nes Sirijoje dabar jau naktis, o mūsų žodžių formulavimo aušra tik tai vos dar švinta. Ir NATO taip pat nebeturi prasmės, ne todėl, kad nebėra priešo, o todėl, kad nebėra e, sąjungininkų. Mes turime siekti patikimos ES e, gynybos sistemos. Viktoras Hugo rašė, tie, kas gyvena, tai yra būtent tie, kas kovoja, tie, e, kurių tvirta valia užpildo jų dvasę ir protą. Mūsų draugai miršta, o mes dar gyvename. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turime matyti padėtį ir turime aiškiai įvardinti, kaip yra Ankara galbūt žiūri į kurdus kaip į grėsmę Turkijos teritoriniam ventisumui. Nes e, jeigu mes nesuprastume to, tai negalime e, suprasti ir pono Erdogano veiksmų. Ir Turkijos, ir Sirijos kurdai yra dabar e, praradę viltį. Kas turi būti daroma? Turi būti galvojama apie e, revanšą, e, turi būti galvojama apie pasiekmes, juk turime galvoti apie tai, kaip gali įvykti dėl ISIS kilimo. Pone Raut, vieną minutę. Mėly kolegos, Sirijos humanitarinė krizė vis rimtėja Sirijos šiaurės rytuose. Erdoganas negali toleruoti kurdų demokratinės visuomenės egzistavimo regione ir imasi brutalių e, priemonių. Virš 160 e, e, tūkstančių piliečių, tarp jų daug moterų ir vaikų, buvo perkelti. Mes jau girdėjome daug pasisakymų ir raginimų apsaugoti šitos e, žmonės. Čia kalba sukasi ne tik tai apie gyvybių ir namų e, praradimą, jeigu Turkijos agresija tęsis. Čia kalba sukasi taip pat ir apie demokratinės visuomenės e, klausimus, apie moterų įgalinimą nes e, čia kalba taip pat sukasi ir apie eksperimentą, kurio tikslas e, buvo kovoti su totalitariniu e, režimu. Pasaulis mato, kas ten dedasi, tačiau reikia ne vien tik tai žodžių, bet ir konkrečių veiksmų sprendžiant šitas problemas. Ponas Čioka, na minutė. Iš, nepriimtina beprotiška, tokius žodžius girdime. Tačiau e, turkai dovanojo turkišką e, šokoladą su parlamentarams, e, siekdami, kad pasistumėtų reikalai e, su e, Turkijos stojimu į Europos Sąjungą. O dabar Turkija mėto bombas. Mes turime blokuoti Turkijos stojimą į Europą, turime nefinansuoti Turkijos uh, Todėl, kad e, e, mes dabar pastebime, kad ES praktiškai finansuoja Turkijos e, karą. Tai yra iš tikrųjų nepriimtina. Antonijo Degalicui prisimindami turime suprasti, kad nepakanka tylos minučių ar panašių dalykų. Jeigu yra priimamas sprendimas finansuoti tokį karą, tuo pat kovojant prieš tuos, kurie kovojo su terorizmu, tai noriu priminti tas Turkijos šokolado e, dėžutės, kurios buvo dovanojamos. Manau, kad turėtume gražinti tą krūviną šokoladą patiems turkams atgal. Your... Gal galėtumėte sėsti į savo vietą? Throw... Tai yra parlamentas, mes čia diskutuojame, mes nemėtome čia jokių dalykų, e, jūsų elgesys e, yra skandalingas. Aš manau, kad e, tokie dalykai, kaip dabar, iš tikrųjų tampa vis dažnesni. Parlamente nėra jokių priežasčių rėkti ar mėtyti kokį nors daiktus. Tai yra neprimtina ir aš tikrai smerkiu jūsų elgesį, ponė. Jūs turėjote jums skirtą kalbėjimo laiką. Dabar išklausykite, ką aš noriu pasakyti. Nes kai kuomet, kai klausotės, galite kai ką sužinoti ir, ir kai ką išmokti. Tai, ką jūs dabar darėte, buvo nepagarba Europos parlamentui, tai buvo nepriimtina. Uh, Jūs galite išreikšti savo mintis be tokių veiksmų. Tęsime toliau. Panas Labokov, vieną minutę. Благодаря, госпожо председател. Прочетах. Ačiū, ponė pirmininkė. Perskaičiau rezoliucijos projektą dėl Turkijos, bet ten yra uh, daugybė silpnų vietų. Yra ir pastebėjimų, faktų padaryta, bet jomis nieko nepasieksime. Raginu visas investicijas, kurios susijusios su Turkijos vyriausybės subjektais, sustabdyti. Negalime ekonominių, ūkinių interesų kelti aukščiau. E, savo e, politinių interesų ir, ir nekaltų e, žmonių gyvybių. Jeigu priemonės pasirodys nepakankamos, e, kaip ekonominės sankcijos, tuomet tiesiog absoliutų ginklų embargą numatykime. Ačiū. Viena minutė, ponui Morel. Merci, madame la présidente. Va... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ką reiškia mūsų tie tušti procesai? kurdai kovojo su islamo valstybė, mes esame savo likimus susiję su kurdais, tačiau liūdna tiesa yra ta, jog mes e, apleidome, mes europiečiai apleidome kurdus. Ir dabar praktiškai nieko nedarome. Turkijos agresija buvo įmanoma dėl jungtinių valstybių E, nenuseklių veiksmų. Ir dabar matome, kad e, regiono likimą sprendžia e, Putinas ir Erdoganas. Ir taip pat, tai yra likimo ironija, Asadas. Europiečiams tai yra dvigubai mus pažeminantis pralaimėjimas pralaimėjimas tiek dvišalių pagrindų, tiek ir daugia šalių pagrindų. Mes be to nesugebėjome apsaugoti savo e, sąjungininkų. Mes taip pat e, esame tam tikrą prasme dominuojami, pa, pa, pavergiami NATO ir mes pasiduodame e, e, NATO ir leidžiame amerikiečiams e, priimti absurdiškus sprendimus. Tad e, turime iš tikrųjų jeigu norime realiai ką nors keisti, imtis išmintingų sprendimų. Pone Ferreira. Dėkoju. Pone pirmininkė, Erdogano vyriausybė peržengė bet kokius padarumo, e, bet kokio padarumo ribą. Dabar e, matome, kokia tragiška humanitarinė krizė e, kyla tame regione. Ir e, kurdams būtent taip yra atlyginama už jų indėlį į kovą su e, ISIS. Iš e, kurdų kontroliuojamų kalėjimų pabėgo daugybė teroristų. Turkija nori stoti Europos Sąjungą, gauna Europos Sąjungos finansavimą, yra mūsų politinė ir prekybos partnerė. Mes turime panaudoti šitos svertus ir konkrečiai veikti. E, ES e, paskelbė e, embarką, tačiau reikia, kad visos kitos valstybės taip pat e, laikytųsi šitų sankcijų, kad būtų parodyta, jog nebus nulaudžiavima ir tuo būdu tik tai bus galima eiti į taiką ir į e, didesnį stabilumą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir komisijos nariai. Tikrai su labai daug emocijų susijusios kalbos apie tai, ką Turkija daro ties savo sieną su Sirija. Tiek daug vakarų Balkanuose jau vyko krūvinų susi, susirėmimų. Ir taip nesinori matyti nestabilumą visiškai netoliese, kur Turkija turi tokią didelę įtaką. Mes galime nubausti nebent pilietinę visuomenę. Turkijai nereikia investicinių e, e, fondų e, įvairių, nereikia kitų dalykų, jį gali be to apseiti. O turėtumėm tarptautiniam baudžiamajam mm, teismui e, perleisti, spręsti tuos dalykus, tai kaip vyko Srebrenicoje, Vukovare. Tu, vis, už visą tai turi būti atsakyta teisme ir atitinkamai turėtų būti ir e, nauja byla dėl įvykdytų nusikaltimų ten. Ačiū, panas Köster. Karas Šiaurės Sirijoje, Turkijos vykdomas e, įsiveržimas pažeidė tarptautinę teisę. JAV patraukusi savo pajėgas e, paliko laisvą kelią Turkijai Ji siekia kurdų savivaldos regioną Rodžabą sužlugdyti ir padidinti savo pačios valstybės teritoriją. Jau metų metus kurdai sėkmingai kovoja su islamo valstybe, be kita ko ir ES piliečių labui. Tai vyksta ir jau 11 tūkstančių kurdų žuvo kovodami su jas kovotojais. Mes jiems labai daug esame skolingi. Sveikinu patvirtinta, e, patvirtintas paliaubas, tačiau kurdų interesai visiškai lieka nuo šalyje. Dar regionas labai toli nuo, tvaraus, nuo tvarios taikos. Kurdams turi būti suteikta perspektyva oriai gyventi. ES ir tarptautinė bendruomenė turi pagaliau prisimti atsakomybę ir atitinkamai veikti. Minute, mm, Vieną minutę ponui Tudoraka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamos ponios ir ponai, kolegos. Vienašalių pagrindų mes jau pasmerkime šią invaziją ir ES pirmiausia turi teikti humanitarinę pagalbą, bet konstatuojame, kad susidurime su nauja istorinė krize. Na ir tiesą sakant, Sirijoje daugybė žmonių buvo priversti išvykti iš savo gyvenamosios vietos, bet to nepamirškime ir saugumo aspektų. Matėme, kad islamo valstybė iš karto pradėjo kelti galvą. Be to yra ir diplomatinių aspektų. Erdoganas turi patirti tarptautinį spaudimą ir nesileiskime būti šantažuojamiems. Turkija turi regioninį planą, kuriuo sistemingai pažeidžia kitos šalies, kitų tautų teisės. Turkija veikia iš vien su Rusija ir e, tokios Turkijos atžvilgių turime pasiūsti aiškį žinę, aišku signalą. Kaip ten bebūtų, turime pasirūpinti civilių gyventojų apsaugą ir dėti pastangas tam, kad Sirija būtų stabilizuota. Dėkoju, ponė Aukin, vieną minutę. Pone pirmininkė, daugelį mūsų šalių gyvena daug kurdų. Jie gyvena mūsų šalise daugybę metų, jie yra mūsų šalių piliečiai, mūsų rinkėjai, neatskiriama mūsų šalių dalis. Jie labai mums artimi. Na ir tai, kas vyksta Kurdistane, liečia ir mus, nes panašiai kaip ir mes, jie taip pat palaiko tamprius šeiminius ryšius. E, aišku, skaudu ne vien tik tais tuomet, kai krizės paliečia ir tavo artimuosius, skaudu, kai apskritai liečia uh, liečiamos e, tautos žmonės. Aš gavau laiškų iš motinų, kurios maldauja apsaugoti jų vaikus nuo mirties. Mes nenorime, kad daugiau žūtų žmonių. Na, paprastai e, mes sakome, kad, tur, sakome, kad kurdų draugai tik kalnai, bet mes parodykime, kad jie turi ir kitų draugų. Ir šiandien patvirtinta rezoliucija, tikėkime, prisidėsime prie to, jog įvykiai pakryptų kitą kryptimį. Ponas Rivier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš girdžiu vienbalsi Turkijos smerkimą dėl karinių veiksmų e, Sirijos teritorijoje. Aišku, mes turime smerkti Erdogano veiksmus ir jų žiaurumą, tačiau nepasitenkinkime vien tik tai diskusijomis. Šalinkime problemų priežastis. Turkija destabilizuoja artimuosius rytus jau nuo arabo pavasario. Ir taip yra todėl, kad yra pasiduodama Turkijos šantažui ir sutinkama su tuo, ko Turkija reikalauja. Ypač EPP frakcijos atstovai, e, jūs e, sakote, kad stabdysite Turkijos stojimą į Europos Sąjungą, tačiau jūs balsuojate už tai, kad Turkijai visą laiką būtų e, teikiama finansinė ES pagalba, jūs esate veidmainiai ir bailiai ir dėl jūsų veiksmų, dėl jūsų veidmainystės Turkija kaip tik tai taip elgesi ir dėl to Putinas tampa padėties e, viešpačių čia. Reikia sustabdyti tų milijardų srautą, kurie iš ES yra siunčiami Turkijai. Ponas Prakačin, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kurdų drama Sirijoje parodė ES veidmainiškumą įvairiais aspektais. Visų pirma, kuomet kurdai e, kovojo su Islamo valstybė ir žūdavo, e, Europos e, e, sąjunga nieko nedarė. O dabar kyla taip pat ir užsienio e, kovotojų problema, kurie grįžta namo. Toliau e, Turkija po truputį tapo e, islaminė valstybė, transformavosi į islamin, islaminės valstybės e, pusę ir nieko nebuvo daroma šito klausimu. Toliau e, migrantų ir pabėgėlių srautas, Europos Sąjunga. E, moka Turkijai 6 milijardus, kad e, būtų stabdomi šitie migrantų e, srautai. Tai yra e, labai daug. Tad aišku, gali būti taikomas sankcijos Turkijai ir viskas, tačiau visų pirma turime sustabdyti ES, Turkijos narystės ES procesą. Dėkuoju, panas Papadakis. E, reikia karinių ir ekonominių veiksmų Turkijos e, e, atžvilgių. Turkija yra NATO valstybė ir tol, kol susitarimai su Turkija Turiu galvoje tiek ES susitarimą, tiek Turkijos susitarimą su Rusija bus tokie, kokie yra, imperialistinio pobūdžio, tol problemos nebus realiai sprendžiamos. ES sankcijos yra e, veidmeiniškos. ES taip pat e, nepakankamai veikia, kad Turkijos veiksmai Kipro ekonominėje zonoje e, būtų tinkamai e, smerkiami ir jiems būtų užkartamas e, kelias. Alijansai, kuriuos matome, vyksta mūsų piliečių sąskaita. Turime užbaigti Turkijos agresiją ir apsaugoti e, Sirijos piliečius. Dėkuoju. Tai, kas e, vyksta Dabar mūsų aptariamame kontekste mes e, matome, jog yra daug kalbama, mes e, puikiai mokame kalbėti, tačiau nelabai mokame konkrečiai veikti. Rusija pasinaudoja atsiprašau, E, kad pertraukiu jūs. Ar galėtumėt pradėti savo pasisakymą iš naujo? Dabar nebėra techninių problemų. Turkijos karinė operacija pažeidžia saugumą ir stabilumą regione bei kovą su ISIS. Politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis būtina spręsti šį konfliktą kartu su NATO partneriais reikėtų tai daryti, o ne, ne vienašaliais e, veiksmais. Ugnies nutraukimas nereiškia šio regiono m, mm, žmonių kančių e, pabaigą. Ar jūs norite ar ne, Turkija yra mūsų partnerė, todėl mes turime būti suinteresuoti, kad Turkija e, būtų ES įtakos erdvėje Graikija ir Bulgarija, kaip Turkijos kaiminės valstybės, turi jausti kitų ES valstybių solidarumą. Dėkuoju, ponė pirmininkas. Karinis Turkijos įsiveržimas pirmą pažeidžia tarptautinę teisę, o antra motivacija yra grinai susijusi su vidaus politikos reikalais Turkijoje, nes jis pastaro metu, Erdoganas pastaro metu e, pralaimėjo daugelį rinkimų. Na ir Taip, jesidai, armenai ir gyvena Sirijoje ir 200 tūkstančių iš jų pabėgo, 7 tūkstančių iš jų vaikai. Na ir yra pavojus, kad vėl susiprės islamo valstybė. Na ir turime pripažinti, kad e, IPG nėra teroristinė organizacija, o tai yra <clears throat> Tai yra laisvės kovotojai, kurie apsaugo Europą nuo islamo valstybės pavojus. Taigi, kogi reikia? Reikia paliaubų, reikia diplomatinių pastangų tam, kad būtų sukurta e, demilitarizuota zona, kurioje galima būtų teikti humanitarinę pagalbą, taip pat Taip pat e, turėtume taikyti sankcijas Turkijai, nutraukti ar sustabdyti dėrybas dėl Turkimo, e, dėl stojimo ir taip pat Rošėvę užtikrinti savivaldybę. Dėkuoju dabar ponas Benjon. Vienam... Uh... uh Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai, kad JAF atsitraukė, tai galbūt yra didžiausia išdavystė pastaruoju metu. Prieš metus uh, tu, Trumpas sakė kurdų kovotams, jie kovoja su mumis jau žmožuvę, mes jų nepamiršime, Aš jų nepamiršiu. Deja, dabar kurdai tapo tiesiog naudingais JAV kvailiais. JAV atsitraukimas yra ne vien tik tais e, išdavystė geopolitinių požiūrių, tai labai ne E, neatsakinga, nes Turkija dabar pasinaudos vakumu, tačiau būtų geriau, jeigu Turkija pasižiūrėtų savo vidą, e, suteikti daugiau politinės laisvės e, kurdų palaikomams nuosavoms politinėms partijoms, žurnalistams, jeigu nori sėkmingai kovoti su teroro grėsme. Reikalingi politiniai sprendimai, kurie leistų išvarytiems žmonėms grįžti greitai, o taip pat tai E, sumažintų Asadui, Iranui ir Turkijai suteikta didelė veiksmų laisvė. Dėkoju. Viena minutė, ponė Čikardė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš šimtą metų be jokio gailesčio buvo žudomi armenai, vyko genocidas. Dabar tą patį matome e, kurdų atveju. Matome nekaltų žmonių e, kraujo upes. Kurdų moteris e, žudomas ir pasaulis tyli. Jas žudo e, Turkijos islamistai. Visą tai vyksta šalia mūsų durų. Erdoganas reketuoja Europą. E, e, Jisai šantažuoja mus dėl e, teroristų esančių kurdų kalėjimuose. Tai, kas vyksta, yra nepriimtina. E, matome, kad Junktinės valstijos ir Rusija dabar e, tampa pagrindinės veikėjos šioje arenoje, tuo tarpu ES pasitraukė į šalį. Federika Mogherini yra italė ir Turiu dėl jos e, atsiprašyti, nes jinai nesijima tinkamų e, veiksmų Turkijos klausimų. Turime blokuoti Turkijos narystę Europos Sąjungoje. Ponas Giongiausiai. Dėkoju. Na, taip, e, tokia š... papildoma pastaba. Man atrodo, kad iš tikrųjų labai negerai, kaip jūs piknaudžiaujate e, šio parlamento ir tai, kad buvo pasisakyta dėl uh, Sirijos tikrai nemalonu. Taip, kurdai buvo išduoti. Na, o mes, europiečiai, juos palikome e, likimo valiai, o JAV pasitraukdami sudarė sąlygas Turkijos įsiveržimui. Visi tai žinojo, kad kai tik tais JAV atsitrauks, Turkija įsiverš. Žmonės kenčia Siriją, šeimos, vaikai vaikai begaliniai kenčia. Tai yra žiauru ir turi būti nutraukta, nedelsint. Mm, na ir taip, tai Nobelio taikos premija, mūsų vertybės verčia mus aiškiai pasakyti, ne, ponė Erdoganai, e, šis įsiveržimas nėra skirtas tik užtikrinti, tai yra tarptinės teisės pažymius. Agresoriai, karo kursų, tai barbariški agresoriai neturi turėti vietos ES, turime tai aiškiai vardyti. Na, o e, tie, kurie pažmina po kojomis religinę jos tikėjimo žodžio laisvę, tie, kurie politinius oponentus įkalina kalėjimus, tai tiems nėra vietos Europos Sąjunga. Mes turime taikyti visomis lygiai sankcijas, išaldyti skiriamas lėšas, o taip pat turime panaudoti ir diplomatinės priemonės. Tuo ir pabaig... Tuo pabaigsiu. Ir to pasigendu mūsų dokumente. Labai svarbu, kad Europa kalbėtų stipriu vienu balsu.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 Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia buvo daug kalbėta apie tai, trūksta vienybės Europos Sąjungo, buvo kalbama tai, kad nesugėme patvirtinti net bendros rezoliucijos pareiškimo, kuriame būtų pasmerkta Turkijos agresija. Na ir e, aš manau, kad Vengrija balokavo tokią deklaraciją, kaip Vengras turi atsiprašyti, nes kai Viktoras Urbanas pasisako Vengrijos vardu, tai tikrai su tuo reikia nesutikti. Noriu patikinti, kad tai tikrai netitinka Vengrų interesų interesų ar Vengrijos interesų palaikyti bet kokią agresiją, kur ji bevyktų. Mm, taip, tai nėra vengrų interesas. Nu, kalbant apie Turkijos karinius veiksmus, tai mes e, privalome suprasti Turkijos saugumo būkštomis, tačiau turime padėti jai suvokti, kad šis konfliktas te gali būti sprendžiamas karinėmis priemonėmis, jis te gali būti sprendžiamas tik tais politinėmis, diplomatinėmis priemonėmis, tai toliau skaldo Siriją didina e, įtampą ir nutarkimas dėmesys nuo kovos su teror, teroristais, stiprinama migracijos krizė. Taigi mes kaip e, Europos Sąjunga e, turime pripažinti, kad matėme, kad nieko nedarėme, kai buvo buvo destabilizuojamos kaiminės šalis Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose. Taigi mes turime imtis veiksmų ir perimti kontrolę. Dėkuoju, panas Mišel Belame. Vienam... Dėkuoju, panė pirmininkė. Visi mes esame pasipiktinę, tas jau pasipiktinimo nepakanka. Kalba čia sukasi apie taiką artimuose rytuose ir apie mūsų saugumą, todėl kad Erdoganas yra dabar pagrindinis e, islamo valstybės sąjungininkas, o tai turi pasiekmių ir e, Europai. Tačiau vis dėlto mes matome, kad nesugebėme konkrečiai veikti. Europa elgesi bejėgiškai, todėl kad e, Europa neturi savo e, gynybinių bendrų pajėgumų. Europa buvo statoma remintis e, vidaus rinka visų pirma. Kita vertus, mes taip pat nesugebėjome suvaldyti migracijos srautų ir e, ponas Erdoganas to naudojasi. Europa nesugeba apsaugoti savo išorės sienų ir todėl mes e, e negalime užtikrinti pusiausviros. Mes negalime likti nieko neveikdami, turime elgtis drąsiai ir turime priversti Turkija dėrėtis ir turime sustabdyti Turkijos finansavimą e, jos laikotarpiu iki stojimo į Europos Sąjungą. Turkija neturi ką veikti Europos Sąjungoje. Ponas Papadakis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turkija užsima etniniu valymu dabar ir jos tikslas yra ištrinti e, kurdų mažumą pašalinti ją e, nuo žemės paviršiaus. Europos e, sąjunga finansuoja Turkiją, tad galų gale, tam tikrą prasme, ES finansuoja ir Turkijos veiksmus e, Sirijos šiaurės rytuose. Kurdų mažuma e, kurdai kovojo su islamo valstybe ir dabar jie e, yra palikami už borto, tai yra nepriimtina ir nepriimtina, kad mes leidžiame Erdoganui taip veikti. Pone Rys, dėkoju, ponė pirmininkė. Kurdų kovotojai, arabai, turkmenai, krikščionys, visi jie kovojo už e, žmoniją ir, ir jos e, e vertybės. Būtent e, taip e, šiandien kalba viena Belgijos e, pilietė. Junktinių valstijų prezidentas priėmė vieną iš pačių blogiausių sprendimų ir dabar šie vyrai ir moteris, kurie kovojo už mus, už mūsų laisvę, už savo laisvę, taip pat atsidūrė būtent tokioje padėtyje ir Bašar al-Assadas beveik teisėtai dabar elgesi šitoje situacijoje. Tai yra skandalas. Ir e, taip pat mes e, nesuprantame, kodėl mūsų ministrai nieko nedaro. Mes turime būtinai išaldyti Turkijos finansavimą, turime atstatyti savo orumą, nes būtent Tokia yra mūsų orumo kaina. Ponas Kofat, vieną minutę. Dėkuoju. Erdo... Erdoganas elgesi taip, jog e, jo veiksmai rodo, jog ES sistema yra e, žlugusi. Mes Turkijai mokame milijardus mokesčių mokėtojų e, eurų ir nesugebama apsaugoti išorinį ES sienų, kurios yra keuros kaip prietis. Mes e, galime atsidurti tokioje padėtyje, kuomet mums teks priimti atgal iš mūsų išvykusius e, kovotojus ir galbūt jie mūsų teritorijoje vėl imsis įvairių išpolių. Mes turime nebefinansuoti Turkijos ir turime išbraukti Turkiją iš valstybių kandidatų sąrašo. Tai mūsų klaida buvo ją įtraukti, dabar mūsų atsakomybė tai padaryti. Pone Nikolsonova. Ačiū, pone pirmininkė. Anksčiau labai didžiuodavausi ES projektu. Dabar e, galiu tik tai gėdytis e, dėl to, kas vyksta. Mes kurdus e, išmetame per bortą ir kritikuojame JAV dėl Sirijos, dėl amerikiečių pajėgų patraukimo iš. E, Sirijos, tačiau kur yra mūsų pajėgos, ką mes darėme tuo metu? Mūsų uh, E, politika šioje srityje yra labai silpna, esame tik statistų vaidmenyje ir nedalyvaujame visiškai. Mm, sustarimų sudarime yra kreipiamasi į Putiną dėl jų, o ne į mus. Turime kaip nors e, pagaliau užkirsti kelią tam, ką daro Erdoanas. Juk iš tiesų visuomet norėdavome spręsti problemas ten, kur jos kyla, o kaip yra dabar, gėdikimės e, to, kas vyksta. Visiškai e, neseimama veiksmų šiame konflikte. Ačiū, ponė Philips. Iš tiesų padarėme per mažai ir per vėlai. Mūsų ekonominės sankcijos. E, m, neveikia tiek, kiek norėtųsi, tik tai e, padeda Turkijos ekspansionistiniai politikai. Kurdai surėmė pečius, kovojo taip pat ir ES labui. Jie žuvo kovose, o mes nedarėme nieko, kai Erdoanas pasima mūsų pinigus ir finansuoja šias karinės operacijas jais ir įsigyja ginklus iš mūsų valstybių narių. Europos Sąjunga kasdieną 500 e, eurų 500 e, e, tūkstančių eurų skiria e, Turkijai. Mm, tačiau e, Turkija, ką daro su tais pinigais, pasižiūrėkime, yra jokinga. E, turi atsakingieji asmenys e, vykdomoji valdžia prisimti atsakomybę, antraip ES pati yra tiesiog neveiksni. Ačiū, ponas Rangel, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, daugybę, daugybei pasisakymų šios dienos galiu uh, pritarti. Mes smerkėme įsiveržimą Turkijos pajėgų į šiaurės rytų Siriją, nes dėl to šimtai tūkstančių asmenų turi palikti savo gyvenamasias vietas, tampa aukomis kovų ir tai pažydė ne tik tarptautinės teisės nuostatas, bet taip pat ir žmogaus teisų negerbimą rodo. Europos Sąjunga, Europos komisija ir ypatingai taryba turėtų imtis priemonių, veiksmų nukreiptų prieš šią Turkijos karinę operaciją. Tačiau man kyla nemenkas susirūpinimas, kadangi matau labai daug panašumų su praeitimi. Erdoano ir Putino paktas, lemiantis Sirijos ateitį, reiškia, kad du autokratai pasidalina šalį. Mes jau tą istorijoje patyrėme ir žinome, kas po to buvo, kokios tragiškos pasiekmes dėl to e, buvo žmonėms e, juntamos ir pasaulio, e, ir situacijai kalbant apie pasaulinę taiką. Ačiū, ponas Pisapija. Dėkui. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dabar esame visi supykę ir sunerimę dėl Turkijos invazijos Sirijoje tai nėra e, operacija prieš teroristus, tai yra nusikaltimas žmonijai. Kurdai buvo išduoti, tartautinė bendryje atsuko nugarą kurdams. Putino ir Erdogano susitarimas yra dar vienas žingsnis prieš demokratiją, prieš taiką, prieš laisvę. Nepakanka ginklų embargo. Turime e, Turime užkirsti kelią visai šitai nusikalstamai beprotybei. Pablo Neruda kalbėjo apie valią realiai keisti padėtį. Tikiuosi, kad per balsavimą žengsime žingsnį į priekį ir kad pradėsime veikti, perėsime nuo žodžio prie veiksmų. Reikėtų siekti, kad tarptautinės palaikym, taikos palaikymo e, pajėgos apsaugotų E, kurdus. Jau atėjo laikas tam. Turkijos e, karinė operacija nukreipta prieš kurdus Sirijoje e, sužlugdė sveikatos priežiūros e, sistemą, nebėra prieigos tūkstančiams žmonių prie žvaraus e, gėlo vandens. E, Krizė didžiulė ištiko regioną ir kai kurios valstybės narės iš karto nutraukė ginklų priekybą su Turkija. Junktinės karalystės premjeras turėtų taip pat tą padaryti ir sustabdyti čia vykdomą genocidą. O vis dar yra numatomos eksporto naujos licencijos, kurios neturėtų būti peržiūrimos. Tai nemoralus elgesys, netoleruotinas elgesys, o Donaldas Trumpas remia tokius veiksmus, e, vis pabrėždamas, kokia mm, nevastipri ir veiksminga yra e, Europa. Nebuvo jokios e, realios perspektyvos Turkijai tapti ES nare jau daugelį metų, tad pagaliau atėjo laikas sustabdyti dėrybas. Dėl to ačiū, ponė Lycijai. Toliau kalbės. Ne tik tai kurdams kyla pavojus. Su kurdais turime būti e, solidarus. Pavojus kyla taip pat e, ir e, krikščionių bendruomeniai, kuri gyvena tame regione jau 2000 metų ir vaidina esminį vaidmenį socialinėme regiono gyvenime. ES turi apginti regiono krikščionis. Europa turi veikti aktyviai